Dėkoju ponui Vamenui. Diskusija šito klausimu yra baigta. Dabar pagal darbo tvarkę turime pereiti prie komisijos pirmininko pavaduotojas ir sąjungos vyriausiasios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo dėl Bisau Gvinėjos. Dabar e, vyriausias e, galiotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai e, pareiškimą pristatys ponas Vamen. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, man labai malonu šiandien kalbėti vyriausios įgaliotinės e, pirmininkės Ašton vardu apie padėtį Gvinėje Bisau. Aš taip pat labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas skiria didelį dėmesį šiai temai. Dar kartą mes matome, jog Gvinėje Bisau kariškiai kišasi į e, civilinį valstybės valdymą ir į politiką. Ši valstybė yra viena iš neturtingiausių pasaulyje. Joje iškyla narkotikų prekybos problema. Ši problema paliečia tiesiogiai ir Europos valstybės. Vienintelis būdas išspręsti konfliktą reikia įtikinti kariškius, jog jie turi pasitraukti iš e, politikos valdymo ir jog turi būti reformuojama armija. ES griežtai pasmerkė karinį perversmą Gvinėje Bisau 2012 m. balandžio mėnesį. Mes reikalavome, kad būtų atstatyta teisėta vyriausybės veikla ir jog vyktų prezidento rinkimai pagal galiojančius teisės aktus. Mes e, taip pat sveikinome Junktinių tautų saugumo tarybos gegužės 18 dienos rezoliucija 2048. Joje kalba apie sankcijas pučio lyderių atžvilgių ir apie tai, jog konstitucinė tvarka turi būti kuo greičiau atstatyta, kariškiai turi grįžti į kareivines ir nebesikišti į politinį gyvenimą. Junktinių tautų saugumo taryba taip pat pabrėžia, jog atsakingi už žmogaus teisų pažeidimus asmenys turi atsakyti prieš įstatymą. Norint atstatyti stabilumą Gvinėje Bisau, reikia užtikrinti, jog atsakingi už politinės žmogžudystės ir kitus nusikaltimus asmenys turi būti perduoti teisingumui. Mes ir toliau griežtai smerkiame pučą ir kviečiame visas suinteresuotas e, pusės remtis Junktinių tautų rezoliucija 2048 8, siekiant įgyvendinti kelrodį planą ir e, pasiekti, kad būtų grįžta prie konstitucinės tvarkos, kad būtų įgyventa saugumo sektoriaus reforma, jog daugiau nebūtų nebaudžiamumo, bei kad būtų kovojama su narkotikų prekyba ir kad kariškiai pasitrauktų iš civilinės e, valdžios struktūrų. Mes taip pat norėtume pakviesti e, atsakingus e, šalies asmenys iš karto išlaisvinti visus nelegaliai įkalintus kalinius ir panaikinti draudimą išvykti iš šalies būsios vyriausybės nariams. ES jau taiko sankcijas šešiems pučistams ir yra pasirengusi išplėstis į Šarasą, apimant ir kitus karinių struktūrų atstovus, kurie yra atsakingi už žmogaus teisų pažeidimus, už įvairius piknaudžiavimus, neteisėtus sulaikymus, nežmonišką elgesį jų metu. Mes beje praeitais metais jau nutraukėme savo pagalbą ir mūsų e, pagrindinis reikalavimas buvo, jog būtų reformuojamas e, saugumo sektorius. Mes e, taip pat esame sunerime dėl humanitarinės situacijos blogėjimo bei smurto. Mes esame sunerime, kad yra galimybė, jog dabartiniai lyderiai ir toliau grasins civilinės valdžios struktūroms. Kariškiai turi pasitraukti iš civilinio šalies valdymo ir turi būti reformuojamas saugumo sektorius. Kiekvienas susitarimas siekiant taikos turi būti e, įtraukiamo pobūdžio ir demokratinis. Ir kariškiams turi būti neleista diktuoti politikams Mes labai atidžiai stebime padėtį būtent per šią prizmę. Tarptautinė bendruomenė turi būti vieninga. Šiuo požiūriu, požiūriu e, vyriausiai e, e, įgaliotinė skatina ECOVAS ir e, Afrikos e, sąjunga imtis priemonių, kad e, būtų grįžta prie konstitucinės e, tvarkos ir e, kad būtų sukurta galbūt kontaktinė grupė tarpininkavimo. Dėkoju. Dėkoju, panai Vamen. Dabar išklausysime politinių frakcijų atstovų pasisakymus. Visų pirma, žodis ponui Rangel, EPP. Dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, jog labai gaila, jog šiandien vyriausiai galiotinė nedalyvauja mūsų diskusijose. Nors, aišku, mums labai malonu diskutuoti su ponu Vamen, kuris jau yra diskutavęs su mumis ir, anks, ir anksčiau. Kalbant apie šio regiono gyventojus ir dabartinę padėtį. Šie gyventojai buvo nuolat šie gyventojai turėjo nuolant kentėti dėl konfliktų ir nestabilios padėties. Nepaisant to, tie gyventojai yra be galo neturtingi, tačiau šalia to jie dar turi kesti ir konflikto pasiekmes. Komisija nuo pat pradžios labai e, atidžiai stebėjo padėti parlamentas, beje, tik tai dabar pradeda spręsti uh, E, šituos klausimus. Iki šiol parlamentas elgėsi taip, tarytum Gvinėje Bisau būtų nematoma. Parlamentas e, rasdavo daug įdomesnių diskusijos temų. Aišku, čia e, kalbos, kalba taip pat sukasi ir apie tam tikrus e, ekonominius interesus. Noriu pasakyti, jog reik, jeigu mums reikia tam tikro išorinio preteksto, jeigu norime suteikti humanitarinę pagalbą deramai, tai e, dabartinės padėties turi pakakti tam, kad mes galėtume veikti. Ir šis klausimas turi mus e, dominti labai rimtai. Be jokios e, abejonės Afrikos Sąjunga jau yra prieimus tam tikrų sprendimų. Europos Sąjungos žingsniai taip pat eina tinkama linkme, tačiau to nepakanka. Reikia veikti konkrečiau ir mūsų buvimas tame regione turi būti ryškesnis šalia kitų valstybių. Tai yra mūsų pareiga. Šiandien Europos Sąjunga turi tinkamai reaguoti. Europos Sąjunga teoriškai gina tinkamai principus, tačiau, kuomet kalbame apie praktinius veiksmus, jos veiksmai yra nepakankami. Dėkuoju. Dabar žodis kitam kalbėtojui, kuris taip pat kalbės portugališkai. Ir tai yra ponia Gomes, pus trečios minutės. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pareikšti solidarumą su eh, Bisau Gvinėjos gyventojais. Jie kovojo prieš priespaudą labai ilgai. Europos Sąjunga ja, padarė klaidą. Europos Sąjunga nutraukė pagalbą gynėjai visau. Po to, kai 2010 metais buvo pasirašyti politiniai susitarimai, mes kaip tik e, turėjome sustiprinti mūsų misijos įgaliojimus šitame kontekste ir mūsų buvimas tame regione turėjo būti aktyvesnis, kaip sakė ministras Vamen. Uh, mes e, turime nusiųsti atgal į kareivinės, parsiųsti atgal į kareivinės kariškius. Jie neturi e, politiškai valdyti šalies, nes antraip nebus e, saugumo ir nebus demokratinės valstybės sąjungos. Ir tokia valstybė kaip dabar negalės deramai kovoti su narkotikų prekyba ir organizuotų nusikalstamumu. Todėl ES ne žodžiais, bet veiksmais turi siekti, kad būtų įgyvendintos e, jungtinių tautų rezoliucijos, ypač rezoliucija saugumo tarybos 2048. Taip pat e, turi būti išlaisvinti prezidentas Raimundo Pereira bei e, kiti įkalinti neteisėtai asmenys. Turime taip pat spręsti demokratijos ir žmogaus teisių problemas. Šitie dalykai yra įrašyti kotonų sutartyje ir reikia, kad e, tų reikalavimų būti laikomasi. Gvinėja Bisau toliau negali eiti tuo keliu, kuriuo eina. Turi būti suformuota pareinamoji vyriausybė. Tačiau Gvinėja Bisau neturi būti palikta už borto ES. ES turi bendradarbiauti, vadovaujant tiktinėms tautoms, su kitomis regiono valstybėmis, su Afrikos sąjunga bei kitomis regioninėmis organizacijomis, siekdama šio konflikto su e, reguliavimo. Mes turime siekti, kad būtų demokratiniai rinkimai ir kad e, šalį valdytų teisėtas premjeras. Mes turime apsaugoti Gvinėją Bisau ir jos gyventojus nuo katastrofos, kuri gali vykti labai greitai, o tam turime turėti veiksmų planą, kad galėtume spręsti problemas, kurios dabar iškyla uh, šiai e, valstybei, turime spręsti vystomojo bendra, bendradarbiavimo problemas, todėl kad čia kalba sukasi ir apie orumą, ir apie ES e, orumą. Tai yra regionas, kur narkotikų prekyba yra susijusi su kitomis nusikalstamumo formomis ir tai labai rimtos problemos. Pirmininkas, dėkoju. Dabar žodis Kolegai Tavariš, dvi minutės. Nossa alta representante, a senhora Ashton, esteve aqui e eu lamentei, protestei pelo facto de ela ter sido muito. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš anksčiau protestavau ir sakiau, jog nebuvo kalbama pakankamai apie Gvinėją Bisau. Dabar praėjo mėno Ir šį kartą ponia Ašton, kuri anksčiau nepakankamai e, kalbėjo apie Gvinėjos Bisau problemas, vėl nedalyvauja mūsų diskusijoje. Gvinėjos Bisau reikalais yra nepakankamai užsijimama. Ši valstybė dėjo visas pastangas, kad galėtų atsistoti ant kojų, tačiau jai nepavyksta išspręsti iškylančių problemų. Ypač todėl, kad yra du įtampos faktoriai - prekyba narkotikais ir e, kariškiai valdžioje. Yra siekiama, jog kariškiai atsisakytų kišimasi į e, civilinį valdymą, yra jungtinių tautų rezoliucijos, tačiau mūsų išorės veiksmų tarnyba turėtų daryti ir kai ką daugiau, taikyti sankcijas, tačiau reikia, kad tai būtų daroma ne žodžiais, o veiksmais, o ES veiksmų praktiškai nesijima. Galbūt reikėtų aukšto lygio susitikimo su vakarų Afrikos įvairiomis organizacijomis. Kodėl nieko nedaroma šioje srityje nieko konkretaus? Kodėl pasidenkinama tuo, kad dabar šalį valdo karinė junta? Aišku, turime remtis e, jungtinių tautų rezoliucijomis, turime siūsti taikos palaikymo pareigas ten, tačiau turime siekti, kad teisėti šalies valdovai grįžtų į savo postus, bet turime taip pat spręsti ir kai kurias e, fundamentales problemas šiame kontekste. Ir turime dėti pastangas, kad Gvinėje Bisau vyktų demokratinis pereinamasis laikotarpis nes be to niekuomet ten nebus taikos ir demokratijos. Šios šalies gyventojai jau iškentėjo ir taip per daug ir turime jiems būtinai padėti. Dėkoju. Dabar žodis ponui Tanak. Vienutės. Labai ačiū. Nuo 70-ųjų metų, po šimto metų karo, šita maži, maža Makarų Afrikos šalis e, konfliktavo, civilinės ir e, karinės jėgos tarpusavėje konfliktavo, įvyko visai liepolinių žmogžudyščių, praeito mėnesio įvykiai yra smerkiami, dėl kurių uh, politiniai procesai buvo sustabdyti ir į valdžią atėjo karinė hunta. Šalia e, saugumo e, priemonių 600 žmonių e, kariškių buvo paskirta šalyje taikai užtikrinti, visą tai šiek tiek stabilizavo padėtį. Dabar ateityje turėtų vykti demokratiniai rinkimai ir pakeista būti šita kariškių vadovybė. E, turi būti vykdomos karinės, e, politinės, atsiprašau, reformos. Nepamirškime, kad demokratinė Gvinėja visau e, dar tik kūrėsi dabar per šią šalį į Europą plūsta narkotikai, juos siunčia narkotikų karteliai, tarptautinė bendruomenė ir toliau turi stebėti situaciją labai iš arti ir visaugvinėjai taikyti ekonominės sankcijas, jeigu ji kažką e, pažeidžia. Ir jokių būdų nereikia prileisti tokio dalyko, kad visaugvinėja taptų narko valstybė. E, turi būti užtikrinta visų piliečių teisių, visų piliečių teisės. Aš sutinku su kolega, jeigu kolegės Ašton nėra, tai kodėl ponas Skotas irgi e, čia nedalyvauja. Aš e, dar ir tai norėčiau paklausti. Ačiū, ponai Tanuk. Išgirdome pasisakymus nuo politinių frakcijų, dabar pereiname prie kitų oratorių ir suteikiame žodį ponui Fejo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ši diskusija remiasi tuo, kas įvyko balandžio 12 dieną. Kariškiai užgrobė valdžią, jie sulaikė prezidentą, premjerą, ir užvaldė valstybės taryboje valdžią jėga. Tad nebuvo jokio demokratinio valdžios e, perdavimo. Ir Gvinėja Bisau yra be galo silpna ir pažeidžiama valstybė ir jai būtinai reikia pagalbos, kad būtų atstatyta konstitucinė e, tvarka. Tarptautinė bendruomenė turi veikti, tačiau yra daroma nepakankamai. Tarptautinė bendruomenė negali bendrauti su sukilėliais. Ir ne pirmą kartą, beje, situacija yra tokia, kokia yra Junėjoje Bisau. Galbūt, jeigu mes ir toliau elgsimės taip, tarytum Gvinėje Bisau yra nematoma, tai padėtis blogės ir toliau. Tuo tarpu mes elgiamės taryt, taip, tarytum jinai tokia nematoma būtų. Mano frakcija rėmė politinę e, rezoliuciją, politinės rezoliucijos projektas. Mes turime tinkamai vadinti savo vaidmenį kaip parlamentas. Padėtis yra be galo e, rimta, nes negalime apsiriboti vien tik tai kalbomis. Atėjo laikas veikti konkrečiai. Aš esu tikras, kad vyriausiai galiotinė, kurios čia nėra, turėtų daryti kai ką konkretaus, kad padėtis pagerėtų. Ir turime labai aiškiai pasakyti, jog kelias, kurio turime eiti, E, yra toks. Mes turime remti teisėtas valdžios struktūras, jos turi grįžti į valdžią, taip pat turime kovoti su prekyba narkotikais šiame regione. Tai yra pagrindiniai dalykai, kuriuos turime iš pradžių daryti ir būtent tai reikia visų pirma pabrėžti ir būtent tokias idėjas aš norėjau išgirsti iš e, tarybos atstovų ir manau, kad ateityje taip pat reikėtų eiti būtent šitą linkmę. Dėkuoju. Dabar e, žodis ponui Stasnė pusantros minutės. April 12. World received not so surprising news from African continent. Since 1998, military... Dieną, jau nuo 90, 90 Netgi nuo 80-ųjų metų Gvinėje Bisau vyksta nuolatiniai perversmai, valdžios pasikeitimai, žodžiu, chaosas tai yra nestabilus regionas, nesaugus regionas, valstybė labai nuskurdusi, visur vyrauja prievarta ir vargas. Todėl šiai šaliai reikia, žinoma, pagalbos iš išorės pati ji nesusitvarkys. Vakarų Afrikos Sąjungos ekonominė taryba Jungtinės tautos, Afrikos sąjunga, Europos sąjunga privalo pagelbėti šiai šaliai, turi stabilizuoti ją, tai turėtų būti mūsų prioritetai. Reikia stiprinti teisinės valstybės principus, gerinti švietimą, didinti socialinę stanglaudą, didinti investicijas ir ekonomikos augimą. Tai yra tas kelias, kuriuo turi eiti visi suinteresuoti asmenys. Gvinėja Bisau turi pasirūpinti savo piliečiais, bet jeigu nori tą padaryti, tai turi imtis visų reikalingų tam priemonių, o jeigu ne, tuomet tą spaudimą imtis tų priemonių turi daryti tarptautinė bendruomenė. Pone Ašton, balandžio 23 dieną savo pareiškime griežtai pasmerkė pučą ir tai yra pirmasis mūsų teisingas žingsnis reikalinga linkme. Dėkojame ponui Štasnį, sako pirmininkas. Toliau kalbės ponas Kačmarek, pusantros minutės. Ponius ir ponai, militaristinis karinis pučas, valstybės perversmas yra kenksmingas šiai valstybei. Ypač tai, tai kenkia tokiams valstybėms, kurios piliečiai ir taip gyvena ant skurdo ribos. Gvinėjoje tas perversmas įvyko prieš, rinkimų, prieš antrąjį rinkimų turą ir per pirmąjį rinkimų turą kandidatas gavo 40 procentų balsų. Pagrindinė šios šalies eksporto prekė yra riešutai. Ir šaliai dabar yra siūloma tokios mažos kainos už tos riešutus, kad neapsimoka jų net pardavinėti. Kartais e, Gvinėjos visau piliečiai netgi vyksta į Senegalą, kad parduotų tuos riešutus riešutų derlius apsprendžia daugybės tūkstančių šeimų likimus šioje šalyje, nes apskritai niekas toje šalyje ne, neveikia nei statybų, nei bankų, nei kokioje kitoje srityje. Perinamoji vyriausybė buvo sukurta opozicinės partijos ir galima spėti, kad opozicionieriai buvo susitarę su pučistais ir todėl bus labai sunku vėl atstatyti demokratiją šioje šalyje. Dėkojame, sako pirmininkas, toliau kalbės kolega Džo Ferrera. Dvi minutės. Dėkoju. Dėkoju. Pagaliau kalbame apie Gvinėją Bisau. Tačiau jeigu nebus atstatyta konstitucinė tvarka, toje šalyje padėtis e, tikrai nepagerės. Reikia garantijos, kad e, Gvinėjos piliečiai galėtų patys tvarkyti savo reikalus be išorinio kišimosi. Taigi turi būti teisėtos institucijos pripažintos ir e, tos struktūros, dėl kurių buvo demokratiškai balsuota. Visų pirma, turi būti rengti prezidento rinkimai visi kiti pasiūlymai, kuriuose nėra šitų dalykų, turi būti atmetami. Turime taip pat siekti, kad būtų išlaisvinti visi neteisėtai kalinami žmonės po karinio pučio. Kariškiai turi pasitraukti iš civilinės valdžios ir taip pat turi būti įgyvendintos visos priemonės, e, kuriomis būtų panaikinti visi apribojimai atsiradę po pučio. Čia kalba sukasi ne tik apie paprasčiausiai konfliktą, bet apie tam tikrus interesinius interesus, kurie e, susiduria. Tačiau mes turime veikti greitai ir atsižvelgti į gyventojų poreikius, nes padėtis po karinio pučio pablogėjo be galo smarkiai. Žmonėms trūkta visko - rūbų, maisto, geriamo vandens, vaistų, chirurginių e, instrumentų ir mes negalime nekreipti dėmesio į tokią padėtį. Šalies padėtis net ir prieš karinį pučą buvo bloga, o dabar jinai yra be galo bloga. Tai reiškia, jog jeigu nebus veikiama iš tarptautinės bendruomenės pusės, tai bus labai blogai. Anksčiau ir ES ir Pasaulinis bankas yra padaręs klaidų bendraudamas su šita šalimi. Mes turime labiau atsižvelgti į realią padėtį ir į šios šalies gyventojų norą gyventi demokratiškai ir laisvai. Dabar e, spontaniškų pasisakymų procedūra ir iš karto žodis Basesku. Ačiū. Gvinėje Bisau liečia nestabilumas, korupcija, narkotikų priekyba ir e, smurtas. Situacija tik blogėjo nulatos ir kol kas būtų prioritetas toks, kad būtų išvengtas smurto. Taigi labai, blogai, labai gerai, kad buvo pasirašytas tartautinis susitarimas siekiant išeiti iš krizės ir kad e, iš kariškių rankų valdžia pereitų į civilių rankas kad būtų sukurtas e, konstitucinis režimas, kad būtų e, tikras pereimas prie demokratijos. Aš sveikinu, kad vieningai buvo patvirtinta 1048 e, jungtinių tautų deklaracija. Praeitą savaitę buvo nusiustos karinės taikos palaikymos pajėgos, tad sveikinu, kad e, skatinamas taikus konflikto sureguliavimas. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti parlamento nariams už išvalgias, išvalgius komentarus ir už susirūpinimą dėl situacijos Gvinėjoje Bisau. Prieš e, atsakydamas e, e, vyriausios įgaliotinės vardu į klausimus norėčiau pateikti keletą komentarų dėl jos darbo atvarkės dabar, kuomet esi vyriausias įgaliotinis, negali būti keliose vietose iš karto, o šiuo metu vyriausiai įgaliotinė yra Bagdade, kur dalyvauja darybose su Iranu dėl brandolinės programos. Būtent ten jinai yra šiandien ir todėl manau, kad yra pateisima priežastis, dėl kurios jinai čia nedalyvauja. Na, o kalbant apie Afrikos departamento vadovą, jisai yra misijoje Mauritanijoje, tad jis taip pat negalėjo dalyvauti. Grįžtų prie Gvinėjos Bisau ir prie jūsų komentarų. Jūsų komentarai patvirtina, jog e, remiantis demokratijos ir teisinės valstybės principais, kurie yra e, mūsų išorinių veiksmų pagrindas, Gvinėjoje visau e, sprendimas gali būti tik tai konstitucinės tvarkos atstatymas ir visų neteisėtai įkalintų asmenų išlaisvinimas, taip pat demokratiniai rinkimai. Aišku, neaišku, kaip visų šių tikslų pasiekti, net ir sutarus dėl šių dalykų nebūtinai šios problemos bus e, išspręstos. Ekovas, kaip labai svarbus e, regioninis lyderis, turi ir toliau tarpininkauti kartu su Afrikos e, sąjunga ir su portugalų kalbos bendruomenės valstybėmis ir kitais tarptautiniais partneriais, kad padėtis stabilizuotųsi, kad vyktų saugumo sektoriaus reformą, kad būtų kovojama su nebaudžiamumu, kad būtų kovojama su prekyba narkotikais ir kad būtų plėtojamas e, socialinės ir demokratinės reformas. Aš e, dėkuoju uždėmesi. Dėkojame ponui Vamen. Diskusiją šiuo klausimu baigsime. Dabar keletas pranešimų. Lenkijos atsakingos institucijos pasiūlė panaikinti kolegos Valesa